Gerbiami kolegos, gerbiamas damos ir po, ponės ir ponai, atnaujame posėdį. Darbo atverkis e, punktas yra rekomendacijos antravimui e, svarstymui. Tai yra tekstilės pavadinimai ir susijusių tekstilės gaminių ženklimas. Pranešėjas Mandas iš karto šodis jam. voorzitter. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Viskas taip greitai prasidėjo, nes įpratęs, kad iš karto gaunu žodį. Taigi dėkuoju visiems už puikų bendradarbiavimą, rengiančiai pranešimą, dėkuoju šešėliams pranešėjams, taip pat ir komisijai už tai, kad jie taip pat labai noriai su manim bendradarbiavo. Taip pat dėkuoju ir tarybai, nes Vengrijos kaip pirmininkaujančios šalies dėka priejau išvadas, kad pavyko išeiti iš aklygatvę, sprendžiant šį klausimą. Taigi, kodėl dabar pasirinktas reglamentas kaip teisės akto forma, o ne direktyva? Mano manimo, e, reglamentai gali padėti užbaigti vidaus rinką, kaip tai buvo aiškiai pasakyta ir profesoriaus Monti atliktame pyrime. Mes pernelyg daug leidžiame teisės aktų, kurie turi būti įgyveninti skirtingais lygmenimis ir todėl nepasitvirtinė vidaus rinka. Labai džiugu, kad šiuo atveju buvo pasirinkta kita strategija ir yra nemažai aspektų, kuriuo atveju galime tobulinti situaciją. E, šis pasiūlymas buvo svarstamas vartotojų apsaugos komitete ir ankstesnėme E, pasiūlyme jo ankstesnė versija beveik nebuvo minimi vartotojai, o aš manau, kad mes kaip politikai turime daugiausiai dėmesį skirti vartotojai, tai ir buvo padaryta. Yra nemažai labai svarbių klausimų, ypač tai pasakytina tyrimus, bandant išsiaiškinti galimas alerginės reakcijas ir komisija nurodė, kad yra pasirengusi atlikti atitinkamus tyrimus ir 2013 m. rugsėjo 30 d. komisija pristatys atitinkamą tyrimą ir po to į papildomus teisės aktus įsilies e, nauji rezultatai. Ir taigi reak, alerginė reakcija į cheminius cheminės medžiagas, tai dėl to turiu pasakyti, kad vis daugiau vartotojų turi alerginių reakcijų įvairius gaminius. Taigi reikia pasiaiškinti, ar neįmanoma būtų apsaugoti vartotojų nuo tokių reiškinių. Taip pat yra ir klaidinančių priekybos praktiko. 2005 metais e, jau buvo uždraustos atitinkamos priekybos praktikos, tačiau atrodo, kad nepakankamai aiškumo, nes, e, tarkim, yra pernelik mažai teisės aktų užkirtančių kelią piknaudžiavimui, pavyzdžiui, dar netinkamas nuorodas į kilmę. Taigi reikėtų paprašyti komisijos paieškoti būdų, taip suformuluoti teisės aktus, jog vartotojai visuomet žinotų, kad konkretus gaminys buvo pagamintas ar tai Vokietijai, ar Niderlandai, tačiau būtų aišku, 99 procentai gaminių šiaip ar taip gaminami Kinijoje, o tik vienas procentas Europoje. Neretai tikėtėje parašyta Made in Europe pagaminta Europoje ir tai yra visiškai neprimtina tokiais atvejais. Taip pat turime atverti duris naujoms technologijoms Na ir galbūt e, reikėtų paieškoti techninių galimybių tam, kad tinkamiausiai informuotume vartotojus ir galbūt reikėtų atsisakyti senov, senavadiškų um, etikečių. Taryba siūlo uh, uždrausti klaidinančias nuorodas ant e, tekstilės gaminių. Uh, Nes vartotojams nelengva kartais atskirti, ar tarkim e, gaminyje panaudotas kailis ar oda yra tikri ar dirbtiniai. Turime išsklaidyti tokį naiškumą. Taip pat turėtume labiau skatinti elektroninę priekybą ir jeigu norime to pasiekti, tai reikia europinių standartų galiojančių etiketėms. Ir tikiuosi, kad komisijos atliktas tyrimas duos daugiau aiškumo. Na, nemanau, kad modernime pasaulyje reikia bandyti vienoje etiketėje bandyti sutalpinti 23 kalbomis visas nuorodas daugeliui vartoti to nebereikia. Tačiau manau, kad tarybos rydienos e, pareiškimas užtikrins pakankamą aiškumą. Dėkoju visiems prisidėjusiems prie šio darbo. Dėkoju kolegai Mandas ir dabar pasisakys tarybos vardu ponė Giuri. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisarvė, gerbiami parlamentariai, gerbiamas parlamentarė Manders. Tikrai labai džiugu, kad pavyko starti per antrąjį svarstymą dėl pasiūlymo dėl naujo, siūl... naujo siūlymo dėl tekstilės gaminių ženklinimo. Trys institucijos tampriai darbė darbiavo ir jau dabar turime rezultatą. Dabar norėčiau e, pasidžiaugti e, tuo, kad parlamentas puikiai bendradarbiavo su taryba. Ypatingai noriu padėkoti pranešėjai Manders ir jo darbuotojams, e, kurie prisidėjo prie rezultatų. Taip pat norėčiau padėkoti Belgijai, Ispanijai ir Švedijai kaip pirmininkavusiam šalims, nes dabartinis rezultatas nebūtų buvęs pasiektas be jų įdirbio. Na, komisija buvo visuomet labai konstruktyvi partnerė ir jeigu viskas e, vyks sklandžiai ir pagal planą, tai jau rudenį taryba pritar šiam teisės aktui ir jis bus taikomas. 2012 metų šio teisės e, e, dėka vidaus rinka bus stiprinama šiame svarbiame sektoriuje. Taip pat tai paskatins naujų pluoštų gamybą, o taip pat ir tekstilės sektoriaus raidą. Tokiu būdu vartotojai galės anksčiau pasinaudoti naujovių tekstilės e, sektorija e, teigiamais rezultatais. Be kita ko bus užtikrintas didesnis teisinis aiškumas, o taip pat ir vartotojai turės didesnį pasirinkimą. Vartotojai ateitie turės gilesnių ir išsamesnių žinių apie tekstilės gaminius, nes e, komisija užsakys tyrimą liečiantį tekstilės gaminius ir be kita ko tam tikros nuorodos bus suderintos ir taikomas toms nuorodoms atinkami standartai, pažiūrėjau, nuorodos dėl kilmės, dėl sudėties, dėl cheminės sudėties. Na ir Taryba taip pat nurodė, jog jos manimo ypatingai svarbu yra turėti galimybę atsekti, iš kur yra tekstilės gaminys. Na, ir patvirtinus šį teisės aktą atversime duris rinkoje naujiems pluoštams. Na, e, etiketėje turėtų būti nurodyti konkreti pluoštos sudėtis, bet Taip pat yra numatyta e, etiketėje privaloma tvarka nurodyti e, gyvulinės kilmės tekstilės gaminio sudėtinės dalis. Tokiu būdu bus daugiau teisinio aiškumo. Dėkoju ir sveikinu pranešė. Dėkoju, ponė Giori. Ir dabar e, komisijos pirmininko pavaduotojas, ponas Tajani. Dėkoju. Gerbėmiai Europos parlamento nariai, ponė Mandersai, dėkoju Jums už Jūsų atliktą darbą, dėkoju taip pat ir šešėliniams pranešėjams bei e, komiteto nariams siekiant sutarimo. Dirbti buvo nelengva, tačiau aš tikiuosi, kad mes sugebėsime susitarti per antrąjį svar, svarstymą, nes tai suteiks ES vartotojams galimybės naudotis etiketėse nurodytą informaciją ir be to tai padės mums sumažinti e, gamintojų išlaidas. Dėkuoju Europos parlamentui už tai, kad jūs prisidėjote prie debatų vykstančių tarp institucijų. O dabar perdamas prie pakeitimų, galiu pasakyti, kad kai kurie iš jų yra susijęs su politiniais dalykais. Ir pirmiausia, tai, tai yra pakeitimai, kuriuose kalbama apie vartotojų apsaugą. Uh, Per pirmąją svarstymą pakeitimą buvo patvirtinti parlamente gan didelę balsų daugumą. Vyko diskusija dėl pluoštų, dėl medžiagų, dėl audinių ir dėl kilmės žymėjimo. Taip pat buvo kalbėta ir apie tai, jog šį reglamentą reikėtų taikyti ir kai kuriems kitiems sektoriams. Mes visi ieškojame sprendimų, kuriuos galėtume įgyvendinti. Taigi galiausiai susitarta dėl teksto, kuris be abejo atspindi kompromisą. Tai yra pakeitimai, kuriuos parlamentas parengė sižaldamas į tarybos poziciją. Kaip ir pasakė ponia Giori, gali atsitikti tai, kad kai reglamentas įsigalios, tuomet vartotojams. Vartotojams bus pateikiama daugiau informacijos apie jų perkamą gaminį bei apie tai, iš kokių pluoštų yra pagamintas šis gaminys. Šio, šio reglamento tikslas, vienas iš tikslų yra supaprastinti dabar galiojančią tekstilės gaminių reguliavimo sistemą. Be abejo, šis reglamentas nėra paskutinis mūsų darbo šioje srityje etapas. Tai yra iš tikrųjų tik pirmasis žingsnis. Šis nauja, šiame naujame reglamento tekste yra numatytas peržiūros straipsnis, kuris leis komisijai ateityje peržiūrėti reglamento tekstą ir prireikus jį taisyti. Komisija ketina teikti pasiūlymus dėl teisės aktų, kurie gali būti reikalingi taikant panašius reikalavimus kitose sektoriuose. Mes e, jau pradėjome konsultaciją su vartotojais. Ir tikimės, kad netrukus gausime uh, pakankamai informacijos apie tai, kokios informacijos vartotojams reikia apie gaminio pluoštus, kokiu nuostatu reikia tam, kad galėtų vykti sklandžiai elektroninė priekyba bei galėtų būti skatinamos inovacijos. Taigi mes tenksimės, kad mūsų taisyklės neatsiliktų nuo tikrovės. Rūpinsimės visais šiais klausimais ir galiu Jums pasakyti, kad mes jau darbą pradėjome. Kilmės žymėjimas. Tai yra vienas iš pagrindinių svarstytinų klausimų. Peržiūrint e, šį reglamentą, mes galėsime dar kartą įsiaiškinti, e, ar kilmės žymėjimas yra reikalingas nes mums atrodo, jog e, šis klausimas e, yra labai svarbus, ypač kai kalbame apie vartotojų sveikatos apsaugą bei mūsų verslo konkurencingumo užtikrinimą. Tikimės, kad po analizės mes galėsime parengti aiškias taisyklės, kurios leis vartotojams kompetentingai pasirinkti prekes. Be to komisija ketina išnagrinėti išnagrinėti, kokios cheminės medžiagos naudojamos gaminant tekstilės gaminius sukelia alerginę reakciją. Ir bandysime išnagrinėti, kaip galima būtų pasinaudoti kitais teisės aktais, tokiais pavyzdžiui kaip REACH reglamentas. Mes norime, kad vartotojai galėtų pirkti tekstilės gaminius, nebijodami, jog jie pakenks jų ir jų vaikų sveikatai. Vartotojai turi žinoti, kad visi tekstilės gaminiai atitinka ES ir jos institucijų patvirtintų reglamentų reikalavimus. Norėčiau padėkoti tarybai už tai, kad ji supranta, jog peržiūros straipsnis yra labai svarbus ir dėkoju tarybai už tai, kad ji nuo pat pradžios bendradarbiavo su komisija ir neprieštaravo tam, kad šis straipsnis atsidurtų tekste. Komisija ketina pateikti e, galutinį pasiūlymą dėl teisės akto e, iki 2013 metų rugsėjo 30 dieną ir aš e, pavėsiu savo tarnybos pradėti darbą iš, nedelsint. Dėkuoju komisarui Tajan ir dabar bus pasisakoma frakcijų vardu, Komilara, EPP frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė, komisarė, kolegos. Galų gale mums pavyko pasiekti sutarimą šiuo svarbiu klausimu. Mes visi labai stengiamės uh, E, ieškodami sąlyčio taškų, kompromisų tarp įvairių išsiskiriančių parlamento ir tarybos pozicijų. Aš noriu, kad būtų numatytos privalomos taisyklės, kalbant apie tekstilės kilmės ženklinimą. Reikia tinkamai apsaugoti vartotojus. Ir manau, kad mūsų pasiektas kompromisas yra puikus rezultatas. Aš prašiau savo kolegų kovoti, aktyviai kovoti su taryba ir aš neatsitiktinai pasirenku būtent šiuos žodžius, nes tikrai darbas nebuvo lengvas. Mes pasiekėme gerų rezultatų, kalbant apie ženklinimą, kilmė, ženklinimą ir atsekamumą. Šiandien Europos vartotojai perka produktus, kurie kaip sakoma, pagaminti Prancūzijoje ar Italijoje, bet iš tikrųjų jie yra pagaminti visai kitur. Mes taip pat ieškojame naujų galimybių, kaip užtikrinti tekstilės produktų atsekamumą, pavyzdžiui, lustai tam tikri, kuri leistų užkirsti kelią padirbinėjimui. Bus parengta bendra tarybos ir parlamento deklaracija, o tai dar sėkiai įrodo, kaip svarbu yra užtikrinti kilmės ženklinimą bei atsakamumą. Tikiuosi, kad viskas pavyks gerai ir mes labai laukiame studijos, kurios, kurią užsakė komisija rezultatų. Norėčiau jai padėkoti už atliktą darbą Ir taip pat komisarui norėčiau padėkoti už tai, kad jis pažadėjo, kaip galima greičiau pradėti šį procesą. Tekstilės sektoriui to labai reikia. Neturime pamiršti pagristų savo piliečių lūkesčių. Svarbu, kad jie gautų tikrą ir teisingą informaciją apie jų perkamus produktus. Ir todėl šis reglamentas turi būti aktualus visiems. Ačiū, ponė Komi. Dabar dviem minutėm, e, ponė Šaldimose. Herr Kommissar, Ačiū pirmininkė. Kolegos komisarė, aš taip pat norėčiau padėkoti už gerą kompromisą, kurį pavyko surasti pranešėjas. Ponas Manders tikrai labai daug pasidarbavo ir sukūrė puikią kompromisinę dvasę parlamente. Komisaras, komisija prieš kiek laiko pateikė savo techninį pasiūlymą. Tame pasiūlyme buvo matyti privalumai ir nauda tik tai įmonėms. Tačiau proceso parlamente metu e, laimiai pavyko inkorporuoti tam tikrų e, e, elementų, kurie leis užtikrinti, kad šis teisės aktas pasitarnaus ir vartotojams. Manau, kad tai yra esminis dalykas. Svarbu užtikrinti geresnį ženklinimą bei apsaugoti vartotojus patvirtinus šį teisės aktą. Bent jau man atrodo, kad tai yra svarbiausias dalykas. Reikia užtikrinti, kad nekiltų tekstilės sukeltų sveikatos problemų vienoje bendroje rinkoje. Ir todėl džiaugiamės, kad sugebėjome, kaip ką tik pasakė komisaras, e, kad, kad buvo pradėta studija kuri sieks užtikrinti, kad nebūtų produktuose kokiu nors e, alergiją sukeliančių pavojingų medžiagų. Taip pat pritarėme tam, kad atsekamumas ir kilmė yra labai svarbus dalykai. Čia jau kalbame apie informaciją vartotojams, jiems jie yra aktuali. Aš pati tikiuosi, kad nueisime dar toliau ir pavyks mums harmonizuoti e, drabužių, ką, e, drabužių dydžius ir pasinaudosime naujomis technologijomis ženklidami produktus. E, turime taip pat suvokti, kad svarbu kad šis teisės aktas pasitarnaus ir vartotojams, ir įmonėms. Ir tai bus geriausias būdas užtikrinti, kad viena bendra rinka funkcionuotų tik tinkamai. Dar sėki dėkoju kolegoms už jų bendradarbiavimą ir už gerus pasiektus rezultatus. Ačiū. Dėkoju kolegi Šaldemos ir dabar pusantros minutės ponui Busoj. Ačiū, pirmininkė. Komisarė kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai ponai Manders už jo pastangas e, derantis su taryba dėl šio dokumento. Džiaugiamės, kad pavyko antrojo svarstymo metu pavyko pasiekti susitarimą su taryba. Taip pat reikia užtikrinti geresnę informaciją vartotojams. E, šiame susitarime yra daug teigiamų aspektų. Pirmiausia, numatyta procedūra supaprastinanti pirmąjį priedą sumažins tekstilės sektoriaus administracinės išlaidas ir leis perskirstyti šiuos pinigus inovacijoms. Tai taip pat atneš naudos vartotojams, kadangi paskatins inovacijas. Manau, šis reglamentas turi privalumų ir vartotojams dėl, to, dėl numatytų ženklinimo reikalavimų. Tinkama informacija apie produktus prieš juos perkant yra labai svarbi. Diskusijos dėl ženklinimo buvo ilgesnės nei komisija iš pradžių norėjo, tačiau tai atneš naudos Europos vartotojams. Pritariu tam, kad reikia daugiau laiko, kad galėtume įvertinti papildomų ženklimo reikalavimų pasiekmes, ypač kalbant apie jų kilmę. Reikia taip pat numatyti harmonizuotą drabužių dydžių sistemą. Ir taip pat manau, kad reikalavimas ženklinti ne tekstilės gyvulinės kilmės dalis yra taip pat didelis žingsnis į priekį, nes kai kurie vartotojai nenori, kad būtų gyvūninės kilmės elementų jų perkamose rūbose. Man atrodo, kad šis teisės aktas prisidės prie vienos bendros rinkos kūrimo ir aš jį visiškai palaikau. Dėkuoju kolegai Būsui ir dabar mintis kolegai Bylan. ponė pirmininkė. Esamos reglamentavimo sistemos taikomos e, tekstilės gaminių žymėjimui yra skirtas tam, kad galima būtų rinkai teikti naujus gaminius. Pasiūlymas, dėl kurio balsuosime rytoj, e, iš esmės skiriasi nuo to, kurį pateikė mums e, Europos komisija, nes komisijos pasiūlymai daugiausia buvo kalbama apie techninius e, e, klausimus. Mes norime, kad naujų pluoštų registracijos procesas būtų paspartintas. Tai būtų labai naudinga mūsų tekstilės gamintojams. Kartu mes suteiktume galimybę mūsų vartotojams kuo greičiau naudotis naujais pluoštais. Būtina supaprastinti dabar galiojančią registravimo procedūrą. Džiugiuosi, kad mums pavyko susitarti. Tačiau norėčiau pažymėti, kad mano frakcija nusprendė pritarti komisijos pateiktam pasiūlymui, kadangi jis mūsų galva yra naudingesnis vartotojams. Komisijos prašoma ištirti, kaip reikėtų žymėti e, kilmę tų gaminių, kurie yra gaminami trečiose šalise. Reikalavome, kad komisija pateiktų šio tyrimo rezultatus iki 2013 metų. Ir aš manau, kad e, po to galima būtų parengti atitinkamą teisės aktą. Siekiant kompromiso, taip pat e, daug dėmesio buvo skirta tam, kad būtų susitarta dėl gyvūninės kilmės pluoštų žymėjimo. Ir mes norime iš tikrųjų suteikti vartotojui visą jam reikalingą informaciją ir jei norime derinti e, tekstilės sektorioje e, naudojamus dydžius, tuomet turime iš tikrųjų pirmiausia galvoti apie vartotojus ir pasidarauti jų, ko jiems reikia. Dėkuoju kolegai Bilė ir dabar dvi minutės kolegai Svensson. E, tak, herr Tolman. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes nu, visuomet sakome, kad vartotojas turėtų turėti kuo daugiau informacijos. Tačiau jei iš tikrųjų taip manome, tuomet turime suteikti vartotojui galimybę naudotis eh, jiems pateiktą informaciją. Todėl ši informacija turi būti pateikiama taip, kad vartotojai iš tikrųjų galėtų ją pasinaudoti. Aš norėčiau ypatingai padėkoti ponui pranešėjui, ponui Mandersui už jo užsispyrimą, siekiant įtraukti į šį pranešimą vartotojų poreikius. Dėkoju ir šešėliniams pranešėjams, kurie iš tikrųjų labai rūpinosi vartotojais. Guje ir Angel frakcijos vardu aš uh, išsakiau mūsų poziciją dėl gyvoninės kilmės uh, ploštų žymėjimo, dėl, dėl klausimų susijusių su etika ir aplinkosauga. Džiaugiuosi, kad pasiektas kompromisas ir aš jam pritariu. Norėčiau atkreipti sudėmesį tai, kad pateikime nepakankamą informaciją apie cheminės medžiagas, kurios yra naudojamas gaminant ir apdorojant tekstilės gaminius. Komisija turėtų atlikti tyrimą šiuo klausimu. Ir leiskite man pabrėžti, kad yra be galo svarbu atlikti šį tyrimą. Nes tai tik, iš tikrųjų rodės, kad mums labiausiai rūpi vartotojų sveikata. Žinome, kad vis daugiau ir daugiau žmonių kenčia nuo įvairiausių alergijų. Taigi turime išnagrinėti, ar uh, yra koks nors priežastinis ryšys tarp šių alergijų ir naudojimų cheminių medžiagų. Ir dar kartą norėčiau padėkoti visiems, kas dirbo rengiant šį pranešimą, kurios tikslas, mano galva, yra už, uh, įgalinti vartotojus. Kolegė Rosi. Dėkuoju kolegai Svensson, vienam dėkuoju kolegai Rosi. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Provvedimento in oggetto va sostituito. Mm Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Na, dabar pasenusios direktyvos yra pakeičiamas reglamentu, kalba konkrečiai eina apie e, etikečias reglamentuojančias taisyklės Europos Sąjungoje. Na ir yra siūloma etiketėje nurodyti e, kilmę tačiau dėja tarybos siūlymai netitinka parlamento siūlymus, jie konkrečiai liečia kontrolę bei gaminių atsekamumą. Imko komitete buvo patvirtintas tekstas, kuris mūsų netenkina. Mes balsuosime prieš jį, nes tiesą sakant, nepavyko pasiekti tikslo, tai yra privaloma tvarka teikti informaciją apie kaminio kilmę. Dėkoju kolegai Rosip, kolegos Kolman nėra. Jeigu neklystu ir dabar dvimtis kolegai Kancijan. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė ministrė. Šis naujas pasiūlymas dėl tekstilės kaminių e, žymėjimas žymėjimo ES pasieks jau senai siektą tikslą. Na ir tai galima vertinti kaip pirmą žingsnį link visapusiškų ir labai išsamių teisės aktų. Na ir labai svarbu apsaugoti vartotojus. To galima pasiekti e, reglamentuojant e, nuorodas etiketėje, taip pat užtikrinant, kad būtų įsteigtas gaminių atsakomumo mechanizmas. Taip pat komisija teiks siūlymų dėl naujų etikečių, kuriuose bus išsamesnės e, nuorodas į tekstilės gaminio ypatumus bei kilmę, konkrečiai apie tekstilės gaminius, kurie importuojami į ES iš trečiųjų šalių ir tokiu būdu vartotojai bus apsaugomi nuo klaidinančios informacijos ir žymėjimo. Tikėjome, kad tai duos teigiamų postumį šiam sektoriui ir vartotojai susilauks naujoviškų gaminių. Tokiu būdu šio pasiūlymo, šio pasiūlymo dėka mes remsime ir Europos tekstilės sektorių, sustiprinsime jo konkurencingumą pasauliniu lygiu ir tai taip pat akivaizdus Europos signalas įvairioms trečiosioms šalims, nes šios turės laikytis reikalavimų liečiančių kilmės nuorodas ir atsakomumą. Ir be kitoko užtikrinsime, kad vartotojai nebus klaidinami. Na ir dabar visi šie reikalavimai bus taikomi tekstilės gaminių etiketėms ir greičiausiai šie reikalavimai bus išplėsti ir kitis sektorius, pavyzdžiui, pluoštų gamybos sektorių. Na ir tikimės, kad ir taryba palaikys šiuos siūlymus. Jūs, ponė komisarė, jūs sakėte, kad galima tikėtis galtinės sprendimo iki rugsėjo 30 dienos, tai čia daug laiko ir tikimės, kad viskas vyks greičiau. Ir dabar vieną mintį, ponė, įreaguojant perės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo to, jog pasveikinsiu visus tuos, kurių dėka buvo pasiektas starimas. Na ir mes turime pasveikinti save dėl šio sustarimo, nes jis liečia visų piliečių gyvenime. Ir vadovaujantis konstruktyvę dvasę, norėčiau atkreipti dėmesį kai kurios konkrečius aspektus. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį tai, jog labai svarbu teikti tikslę e, patikimą informaciją, be kitoko teikti ją taip, kad ją vartotojai vartotojai galėčiau suprasti ir tokiu būdu informuotis apie, piliečių, apie tekstilės gaminių sudėti. Nieko neduos pernelyg e, išsaminė informacija, jeigu piliečiai jos nesuvoks ar negalės iššifruoti. Tai yra rimtas svarbus žingsnis, tačiau jo nepakanka. Turime žengti dar toliau ir apsaugoti tuos e, labiausiai pažeidžiamus piliečius ir vartotojus. Kolegos, reikia sukurti e, Europos um, etiketavimo sistemą, nes kai kai e, norime įsigyti drabužį, mes pirmiausia e, pasižiūrime, koks dydis, todėl reikia bandyti suharmonizuoti dydžius Europoje. Ačiū. Dėkoju kolegai Igor Irigojan Perez ir dabar kolega Šmit vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ir ponui Manders. Džiaugiuosi, kad dabar į pranešimą įtrauktas ir sveikatos aspektas bei nuostata dėl kailių. Žinome, kad vartotojų pasirinkimas yra labai svarbus ir jeigu jie galės rinktis, nu, nori rinktis kompetitingai, jie turi gauti patikimą ir išsame informaciją apie perkamą produktą. Šiandieną e, tekstilės gaminiai atkeliauja iš įvairių šalių, jų sudėdamasios dalys yra iš įvairių šalių, todėl kilmę pažymėti labai sudėtinga, tai jau buvo minėta. Turime pagalvoti, kaip pažymėsime tas atskiras dalis, jų kilmę. Šiame pasaul, globaliame pasaulyje, aišku, kilmės žymėjimas prisideda prie vartotojų informavimo, tačiau tai gali taip pat atvesti ir prie protekcionizmo, į tai reikia atsižvelgti taip pat. Pirmininkė, juk visų pirma reikia pagalvoti apie, apie tai, kad būtent laisvoji priekyba prisidėjo prie Europos klėstėjimo. Ačiū dabar, ponė Rožbach. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, tekstilės pramonė yra pasaulinio ligmens ir neretai rūbas apkeliauja beveik visą pasaulį, kol jis pasiekia Europos vartotojus. Taigi labai sudėtinga rasti tinkamą pusiausvyrą tarp vartotojų teisės informaciją, tarp atsakymumo pasaulinį lygmių ir kita vertus konkurencingumo. E, sunku atrasti pusiausvyrą. Vartotojai turi teisės žinoti, kokios e, cheminės medžiagos buvo panaudotos gamybos procesų metu, iš kur yra žaliavos, tačiau kur yra pusiausvyrą e, tarp to ilg, tos ilgos etiketės ir tos nuorodos, kad to rūbo negalima tiesiog išplauti mašinoje. Taigi etiketė turi būti nurodyta tokia informacija, kuri būti aiški ir suvokiama vartotojui. Sakyčiau, šis kompromisas yra tinkamas, tačiau kodėl komisija ketina atlikti tyrimą tik, tik 2013 metais? To tyrimo tikslas yra išsiaiškinti, kaip vartotojai gali gauti informacijos apie e, gaminio atsakomumą ir sudėti. Aš tikiuosi, kad bus parengtas tinkamas, praktiškai pritaikomas teisės aktas. Iki 2013 metų dar yra laiko ir džiaugiuosi, kad komisija norėtų greičiau patvirtinti teisės aktą dėl pilnos informacijos teikimo mm, vartotojų. Dėkoju ir aš balsuosiu už šį pranešimą. Dėkoju, kolegė Rosbach, kolega Henin. Merci, Monsieur le Président. Dėkuoju, ponė Prinkė. 2005 metais e, buvo e, panaikintos tekstilės gaminių kvotos ir dėl to e, mūsų užplūdo prekės iš trečių šalių ir tai sukėlė tikrą kartu, katastrofą. Sunaikintos praradom darbo vietas ir kelia, dabar keliama egzistuoja grėsmė mūsų sveikatos, mūsų vartotojų sveikatai. Net jeigu mes ir norėtume, kad šis pranešimas būtų griežtesnis, mes vis tiek jam pritarsime, kadangi mes manome, kad svarbu, jog jame kalbame apie tai, kad būtina žymėti pavojingas e, e, medžiagas ir gyvūninės kilmės e, medžiagų kilmę. Labai svarbu yra, kad visos valstybės narės įgyvendintų šį reglamentą. Ir mes norime, kad visos valstybės narės taip pat kovotų su prekių padirbinėjimu. Ir apie tai yra labai svarbu kalbėti nes tai yra politinis klausimas. Ir panašu, kad mes daugiau lėšų skiriame tam, kad sustabdytume Indonezijos piliečius prie Prancūzijos ir Italijos sienų, o manau, kad turime skirti lėšas visai kitiems dalykams. Dėkoju kolegai Hinan ir dabar vieną minutę kolegai Salvini. Grazie, Presidente. Io voglio ringraziare il Presidente della Commissione e il Commissario Tajani. Ačiū. Norėčiau padėkoti komisarui Tadžiani už jo pastangas. Dėja, e, man, manęs netenkina šis reikalas. Man atrodo, kad mes esame apvokti tam tikrą prasme. Matau, kolegos iš kairės džiaugiasi, tačiau mes žinome, kad vartotojai nelabai susigaudo, iš kur, kokia yra produkto kilmė tūkstančių tūkstančiai gamintojų sugebėjo ištverti krizę. Man įdomu, ką jie apie tai galvoja. Aš suprantu šį kompromisą, tačiau ankstesnis tekstas buvo subalansuotas, susilaukė didelio palaikymo viso proceso pradžioje. O nuo tada, man atrodo, kad viskas tik pablogėjo. Tik dvi šalis iš 27 atrodo yra suinteresuotos numatyti taisyklės, kurios mums leis žinoti, ką dėvime. Taip pat nelabai suprantu tarybos poziciją šiuo klausimu. Man atrodo, kad tai tik parodo, kaip toli Europa yra nuo vartotojų poreikių. Ačiū dabar ponas Segedė dviem minutėm. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, ponė valstybės sekretorium, norėčiau užduoti e, du svarbius klausimus susijusiu šiuo kontekstu. E, Na, vienas svarbus dalykas yra nurodyti, iš kokios šalies yra kilęs gaminys ir tai turi būti nurodyta etiketėje. Antras dalykas yra štai koks. Aišku, labai svarbu nurodyti tekstilės gaminio sudėti. Na ir labai gerai būtų abiem atvejais nustatyti suvienodintas taisyklės. Na, kai kalba eina apie gaminio kilmę, tai tenka daryti prielaidą, kad ES tvyro krizė ir, ir taip atsitiko be kitako dėl to, kad daugelie sektorių, be kitako ir tekstilės sektorių, gamyba yra iškelta į Azijos šalis. Taigi dabar turime paieškoti galimybių įveikti krizę Europos Sąjungoje, Be kita ko, tai padaryti tokiuose sektoriuose kaip e, e, tekstilės, brand, e, tekstilės sektorius, transportas, žemės ūkis, turizmas ir taip toliau. Europos gamintojai yra silpnesnė padėtyje, nes iš tolimųjų rytų atvežti gaminiai yra nepaprastai pigus ir todėl Europos gamintojai beveik negali su jais konkuruoti. Taigi galbūt ES patys gamintojai nurodytų, kad gaminys gamintas ES tam, kad vartotojai Čekijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje sužinotų, ar jie galbūt perka gaminį pagamintą jų pačių šalyje. Taip pat svarbu turėti galimybę informuotis apie e, gaminio kokybę ir čia, aišku, yra svarbus laboratorijų tyrimai. Dėkoju kolegai Segedį, ponia Roitova. Gerbėmėjai kolegos, praėjo jau beveik e, vieneri metai nuo to laiko, kai didelė Europos parlamento narių dauguma patvirtino IMKO komiteto parengtą pranešimą. Aš e, dėkuoju ponu Mandersu ir kitiems už jų darbą, nesgi paskutinės minutės jie siekia kompromiso su taryba. Šio kompromiso dėka mes galėsime į rinką išleisti naujus pluoštus bei geriau apsaugoti vartotojus. Mane stebina, kodėl taryba priešinasi tam, kad būtų derinami dydžiai ir kad būtų įtvirtintos nuostatos dėl kilmės žymėjimo. Taryba tokiu būdu neatsižvelgia vartotojų teisę gauti išsame informaciją apie tekstilės gaminį. Mes taip pat norime, kad e, visiems būtų aišku, kokie gaminiai yra gaminami Europoje ir tam, kad e, Europos piliečiai galėtų juos dėvėti e, didžiuodamiesi tuo, kad jie gaminiai pagaminti Europoje. Mes nekalbame apie protekcionizmą. Ir džiaugiuosi, kad komisija yra pasirengusi parengti poveikio įvertinimą iki 2013 metų rugsėjo mėnesio, kuriame bus kalbama ne vien apie kilmės žymėjimą, bet ir tai, apie kokios informacijos reikia apie pavojingas medžiagas etiketėje bei kitus klausimus. Kartais atrodo, kad taryba labiau rūpi kitų šalių gamintojų interesai. Ir mes turėtume įtikinti savo vyriausybės. Neužtenka vieną apie šį klausimą kalbėti Briuselėje. Ir dar kartą dėkoju ponui Mandersui ir komisijai. Dėkoju ponui Roitovai ir dabar vieną minutę kolegai Susta. Presidente, e questa proposta. Ačiū, pirmininkė. Šis pasiūlymas dėl reglamento turi būti paremtas, kadangi jame kalbama apie įvairiausių teisės aktų supaprastinimą. Komisija kalbėjo apie mūsų bendrovį konkurencingumą, mažas vidinės įmonės. Vis, visi šie dalykai be abejo yra verti mūsų paramos. Be to, suprantame, kad mums reikia daugiau skaidrumo ir uh, inovacijų. Taigi, džiaugiuosi tuo, kad pasiektas kompromisas ir kad dabar tekste atsiras peržiūros e, straipsnis. Ir tikiuosi, kad taryba pritars mūsų reikalavimams dėl kilmės žymėjimo, nes nepamirškime, jog tai gali tapti precedentu to, kaip galima įveikti įvairius parlamento ir tarybos nesutarimus. Praeitų metų spalio mėnesį buvo pateiktas šis pasiūlymas ir dabar atėjo laikas tarybai suprasti, kad mūsų reikalavimai yra pagristi. Dėkuoju ponui Sustel, dabar vieną minutę žodės ponui Morgantinį. Ačiū, ponė pirmininkė. Viena vertus, šiame reglamente atsiras naujų, papildomų, naudingų nuostatų dėl įvairiausių dalykų suderinimo. Tačiau mes manome, kad svarbiausia šio reglamento dalis tai yra kilmės žymėjimas. Būtent šį nuostatą bus, labai, bus svarbiausia tiek mūsų bendrovėms, tiek e, vartotojams. Japonija, JAV ir kitos mūsų, kiti mūsų partneriai jau kuris laikas uh, žymi e, tekstilės gaminių kilmę. Ir manau, kad jei šis kilmės žymėjimas bus privalomas, tuomet mes galėsime geriau kovoti su prekių padirbinėjimu. Vien mano e, apygardoje uh, Neseniai buvo sulaikyta 73 tūkstančiai įvairiausių tekstilės gaminių, kurie buvo padirbti trečiuose šalise. Ir visa tai yra, tapo įmanoma dėl to, kad mes neturime privalomo tekstilės gaminių kilmės žymėjimo. Frau Komi, Sie hatten eine. Pone Komi, Jūs turite klausimą kolegai Morgantinį, prašau. Dėkoju. Norėčiau paklausti kolegos Liganoti, ką darė jo partija trilogo metu, nes um, buvo raginama, kad jūsų partija neštų aktyvų indėlį. To, tai ragino padaryti PP. E Aišku, nelengva lengva vien tik kritikuoti, bet reikia ir nešti savo indėlį. Pone Mulenti, ar norite sureaguoti? Per pirmąjį svarstymą e, dirbame ties kitokiu tekstu. Ir ten buvo kalbama apie e, kilmės liudijimą. Ir dabar nesuvokiama, kodėl e, komisija ir taryba tarsi žengia žingsnį atgal. Mes nenorime su tuo sutikti ir nebalsuosime už šį reglamentą, nes nėra numatytas reklamas e, teikti kilmės leidimas. Dėkoju, ponė Morgantinė, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Da ponė komisijos nariai, gerbėmiai kolegos, mes visi čia susirinkome tam, kad aptartume tekstą, kuris gal turi šiokių tokių spragų, kadangi turėjome susitarti ir gal ne visi mūsų pageidavimai galėjo e, atsirasti šiame tekste. Tačiau aš manau, kad mes visi suprantame, jog žengėme teisingų kelių. Yra akivaizdu, jog e, visų tekstilės gaminių žymėjimo aiški sistema padės mums kovoti ir su padirbinėjimu, ir su įvairiausiamis kitomis blogybėmis. Ir visi suprantame, jog dėl šio teksto, kad šiame tekste yra numatytas e, reikalavimas žymėti gyvūninės kilmės e, pluoštus. Ir dėja, galime tik apgailestauti, kad mūsų rinkoje iki šiol dar yra nemažai gaminių, gaminant kuriuos gaminamas yra šunų arba kačių kailės. Reikia pripažinti, jog būtina yra žymėti, jog tekstilės gaminys buvo pagamintas trečiojoje šalyje. Tai yra svarbu žinoti vartotojui, kadangi labai dažnai šiuose šalyse yra visiškai nepaisoma mums svarbių nu, principų. Tai yra e, tai, kad dažnai gaminiai gaminami yra nepilnamečių, netaikomi yra e, darbo saugos reikalavimai. Mūsų kolega, e, kolegė ponė Komi pasakė, jog Reikia dar žengti toliau. Puiku, kad komisija sutinka konsultuoti su vartotojais, tam, kad išsiaiškintų, kokios, kokios informacijos e, jam reikia. Ir aš manau, kad vartotojai tikrai nori žinoti, iš kurios šalies atkeliavo prekė. Dėkuoju kolegijai Gardinė ir dabar perkime prie, e, prie spontaniškų pasisakymų raudo kolegija Galpelts. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai buvo aptariamas šis pranešimas, buvo ypač daug dėmesio skiriama vartotojų interesams. Ir turime pasirūpinti, kad etiketės būtų suderintos, suprantamos, nes būtent tai duoda pridėtinę vertę vartotojai ir vartotojas suvoks, kad tai yra ES nuopelnas. Kita vertus, turime vengti žalos Europos tekstilės pramoniai. Turime peržiūrėti E, pasenusius teisės aktus ir prašė, pranešėjas yra teisus, kad e, nėra pakankamai įrodymai, tekstilės gaminiuose yra žalingų medžiagų, pavojingų sveikatai, turime tai ištirti ir turime ištirti, ar egzistuoja sąsajos tarp sintetinių pluoštus tekstilės gaminiuose ir alerginių reakcijų. Todėl ateityje turėtume daug daugiau dėmesio skirti gaminių kokybei bei atsakomumui. Dėkoju kolegiai Galpėts, daugiau norinčių pasisakyti pagal šią procedūrą nėra, taigi suteikiu žodį kolegiai Remingin. Ai, prašau įsijungti mikrofoną. It's on now, thank you. Uh, Gaurav Maigut Cahirlock. EU citizens have a right to... ES piliečiai turi teisę žinoti, iš ko susideda jų dėvimi drabužiai. Ir taip pat e, šis naujas teisės aktas leis, leis išvengti produktų su gyvūninės kilmės elementais. Dabar, pavyzdžiui, puošiančios detalės įvairūs pagražinimai gyvulinės kilmės yra neženklinami, todėl vartotojai netiksliai gauna informaciją. Jau e, avalinė egzistuoja panašus teisės aktas ir norėtume, kad perkant drabužius vartotojai būtų taip pat informuoti. Ypač aktualus šis pasiūlymas alergiškiams žmonėms, kadangi Čia kalbame apie sveikatą. Taip pat reikia panagrinėti sąsąją tarp galimai pavojingų medžiagų naudojamų tekstilėje ir jų poveikio sveikatai. Taip pat ateities informacija turi apimti ir turimus mokslinius įrodymus ir duomenis apie poveikį sveikatai. Ačiū. Dėkuoju, pane Brendegas ir dabar paprašysiu pasakyti kolego, komisaro Tajanį komisijos vardu. Credo, questo... Ačiū. Politico, che si... Ačiū pirmininkė. Ši diskusija tapo labiau politinio pobūdžio. Kalbame apie pasirinkimą, kurį turi padaryti ES institucijos, kalbant apie tikrąją ekonomiką, e, ką pasirinks parlamentas komisija ir taryba. Europos komisija ir aš pats, kaip komisaras, ketiname paremti mažas ir vidutinės įmonės. Taip pat per savo politiką norime paremti pramonę, taip pat vartotojus siekiant užtikrinti, kad produktai būtų aukštos kokybės. Europos sistemos konkurencingumas vertinamas remiantis produktais, tačiau taip pat ir tuo, kaip giname pilį, kaip saugome savo vartotojų sveikatą. Būtent todėl šių diskusijų pabaigoje norėčiau aiškiai pasakyti, kaip trokštų, kad šis sprendimas būtų toliau vystomas, plėtojamas ir numatyti reikalavimai kilmės ženklinimui ir kad jis būtų įgyvendinamas nuo 2013-ųjų. Kaip jau sakiau, norėtume e, imtis spartesnių veiksmų šio klausimu ir aš savo, tarnybas, savo tarnyboms pavėsiu, kaip galima greičiau dirbti šio klausimu, kadangi komisija remia kilmės ženklinimą tiek tekstilės produktų, tiek iš trečiųjų šalių importuojamų produktų ženklinimą. Todėl noriu pasakyti, kad ši diskusija tikrai buvo labai naudinga, kadangi ponia Geri aiškiai pasakė, jog taryba E, daug ko tikisi iš peržiūros straipsnio ir taip pat taryba irgi yra pasiruošusi siekti e, pažangaus susitarimo su komisija ir parlamentu, kad būtų surasti sprendimai vartotojams kylančioms problemoms. Taip pat reikia nepamiršti mažurinių įmonių konkurencingumo aspekto. Aš apie tai daug galvoju nuo pat savo darbo kaip komisaras pradžios. Noriu, kad būtų išsaugotas e, Europos MVI konkurencingumas ir noriu apgin, apsaugoti vartotojų sveikatą e, jiems tiek, tiekiant konkurencingus produktus kurie būtų pagaminti Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos produktų konkurencingumas remiasi uh, kokybę ir todėl norime tęsti darbą šią linkme. Mane tenkina šis pasiektas susitarimas tarp tarybos ir parlamento. Tačiau ketiname imtis iniciatyvos dar kartą ir iš naujo pradėti svarstyti, kaip galima greičiau šį klausimą, kad užtikrintume, jog mūsų produktai būtų tinkamai apsaugoti, o taip pat, kad būtų išsaugotas ir MVI konkurencingumas. Dar paminėsiu, kad norėtume dar sėki pademonstruoti, kad remiame konkurencingumą tekstilės sektoriuje ir manau, kad šis teisės aktas padėtų toliau skatinti konkurencingumą, bet galėtume žengti dar toliau ir už tekstilės sektoriaus ribų. Galėtume pagalvoti, kaip perkelti tyrimus ir iš kitų sričių. Uh, kad galėtume juos tinkamai pristatyti rinkoje. Taigi rengiame komunikatą apie esminius pramonės konkurencingumo aspektus mados sektoriuje. Aišku, turime saugoti savo pramonę ir verslą, turime užtikrinti, kad toliau vyktų plėtra ir augimas rinkoje, o vidaus rinka yra viena, viena svarbiausių ES e, elementų. Tačiau visa tai praras prasme, jeigu e, nepagalvosime tinkamai ir apie socialinės politikos svarbą. Ačiū, ponai Tadžiani. Dėkuoju kolegai Italijanai ir dar sakyti tarybos vartų suteiksiu žodį poniai Giori. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau trumpai sureaguoti tai, kas buvo išsakyta diskusijų metu, o konkrečiai sureaguoti į pastabas liečiančias e, kilmės žymėjimą. Tai buvo įdomiausia šių diskusijų dalis. Ne vien tik tais konsultacijų su parlamentu metu, bet ir pačioje taryboje mes labai gilinamės į šį klausimą. Kai kalba eina priekybos politika, tai reikia E, kol kas dar nebaigtos, tenka pripažinti konsultacijos dėl horizontalaus pasiūlymo ir todėl, mano manimo, nėra tinkama sukurti precedentą. Tai yra, jeigu mes dabar pernelik, ankst, pernelik ankstyvai būtume užbėgę už akių, primdami sprendimą, tiesiog mes norėjome pazonduoti e, galimybės, žymėti kilmę. Na ir dabar gamintojai tai jau gali dabar daryti savanoriškai. Na irgi, jeigu savanoriškoje sistemoje numatytume kažkokius kriterijus liečiančius kilmės žymėjimą, tai atrastų konkurencingumo iškraipimo ir tai norime išvengti. Komisija turėtų atlikti tyrimą, kurio tikslas būtų išsiaiškinti tokios sistemos um, pasiekmes. Na ir mes juk norime bendradarbiauti su komisija tam, kad rastume sprendimą. Ir todėl mes nusprendėme įtraukti peržiūros nuostatą ir tai tvirtinti konstatuojamoje dalyje. Labai nudžiugino tai, jog pane Larakomi, kuri buvo atkakliausia kovotoja dėl šio dalyko, dabar sako, kad jos manimų rastas sprendimas yra tinkamas ir tai galėtų būti pagrindas mūsų tolimesniam darbui. Taigi norėčiau dar sėki padakoti už šias labai naudingas diskusijas ir puiku, kad dabar turime savotišką tvarkaraštį ateities darbams. Nemažai kolegų minėjo, jog labai svarbu kovoti su sukčiavimu, nesažingu elgesiu ir tokiu būdu užtikrinti vartotojų pasitikėjimą. Naudodamasi progą, dar sėki dėkuoju šešėliniams pranešėjams, o taip pat ir IMKO komiteto nariams. Taip pat dėkoju ir e, visiems susijusiems asmenims ir manau, kad šio rezultato dėka geriau veiks vidaus rinka. Dėkuoju ponė Giori ir diskusijų pabaigai dar sėkiai žodis pranešė ponui Manders. Dank u, voorzitter. Uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vidaus rinkos komitetas pasako už laisvą priekybą ir pasisako prieš protekcionizmą. Todėl negalima teikti, kad šiuo pranešimu siekiama pro, sustiprinti protekcionizmą. Ne, mes norime, kad vartotojai gautų jiems reikalingą informaciją ir kad būtų, į rinką būtų teikiami nu, nauji pluoštai. Kai kas iš kolegų sakė, kad po pirmojo svarstymo reikėjo dar labiau reikalauti uh, kad būtų atsižvelgta į mūsų pakeitimus. Tačiau mes galėjome padaryti tik tai tai, ką galėjome padaryti, nes turėjome susitarti su komisija ir su e, taryba. Ponas Tajani pritarė mūsų pranešimui ganai e, aistringai. Ir aš galiu tik tai e, paprašyti ponios Giori su tokiu pat pas, aistringumu pabandyti į įtikinti savo kolegas taryboje, nes mums, mums reikia teisės akto, privalomo teisės akto. Aš manau, kad mes galime įrodyti, jog gebame renkti tokius teisės aktus, kurie yra naudingi ir verslui, ir vartotojams, ir mums visiems. Dėkoju visiems už jūsų paramą, dėkoju ponė Tajani ir jums už jūsų uh, uh, palaikymą. Ir aš tikiuosi, kad mes galiausiai pasieksime mums uh, to rezultato, kurio visi norime. Ir nebejoju, kad mes visi žengime teisingų kelių. Pone Pirinkė, manau, kad ateitis parodys, kad e, tai, ką mes darome šiandien, gali tapti gerų precedentų kitiems veiksmams. Mes turime rengtis teisės aktus nesiremdami emocijomis, turime grįsti tai, savo pasiūlymus mokslinio tyrimų duomenimis. Visi, kas prisidėjo prie šio pranešimo, e, padėjo mums parengti kokybišką teisės aktą ir visiems dar kartą dėkoju. Dėkoju kolegai Manders, diskusijos baigtas, o balsavimas dėl šio teisės akto vyks rytoj nuo 12.30. Pereikime prie kito darbo tvarkės punktų. Tai yra klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu.